Colleagues, can I call the meeting to order? Kolegos, kviečiu pradėti posėdį. Before we go on. Prieš pereidami prie balsavimo, pirmiausia, norėčiau pranešti Jums pirmininko pranešimus dėl koordinatorių sprendimų, kurie buvo priimti vakar. Pirmiausia ir svarbiausia, norėčiau pasakyti apie koordinatorių pranešėjų skirimus. Na, norėčiau atsiprašyti, kadangi tai tikriausiai yra pats ilgiausias ES pavadinimas. Dėl Junktinių Amerikos valstybių ES ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos karalystės oro susisiekimo, susitarimo sudarimo ir dėl ES ir jos valstybių narių Islandijos ir Norvegijos karalystės papildomo susitarimo dėl Junktinių Amerikos valstijų, ES ir jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo sudarimo. Taigi iš tikrųjų pavadinimas yra labai ilgas, tačiau pane, pirmininkas turi pranešti. Toliau dėl oro transporto susitarimo su Šveicarija pranešėjo skirimas yra skiriamas rotacijos procedūra, taip vyksta pagal mūsų susitarimą, todėl jis bus iš Aldės frakcijos. Dėl oro susitarimo su Brazilija e, koordinatoriai patvirtino ponę Tikau, kuri renks pranešimą e, dėl su Brazilija. Tai prates jos dabartinį pranešimą. Toliau ketvirtas pasiūlymas, pasiūlymas dėl tarybos direktyvos dėl pažangesnio energijos apmokestinimo ir elektros koordinatoriai teigia, jog mes turėtume parengti nuomonę šio klausimu. Toliau e, sprendimai dėl valstybės paramos taisyklių. Mes nusprendėme, jog teiksime nuomonę GUE grupiai, nors e, mums nebūtina renkti nuomonę E, tačiau Guja dabar atsidūrė sąrašo viršuje. Taigi, kartu su 12 punktu, kuris yra komisijos komunikatas dėl pažangesnės energijos, taigi šie du pranešimai bus rengiami kartu ir GUE rengs šios pranešimus pagal rotacijos sistemą abu kartu. Toliau komisijos pranešimas dėl e, 1107 reglamento dėl neįgaliųjų asmenų ir ribotos judėsinos asmenų teisų keliaujant orų veikimo ir poveikio. E, tai yra reglamentas 1107.2006, e, taigi koordinatoriai nusprendė renkti savos iniciatyvos pranešimą ir jis yra susijęs taip pat ir kartu su keliaivių teisėmis ir keliaivių duomenų apsauga Taigi koordinatoriai nusprendė renkti šios pranešimus kartu. Ir taip pat kviečiama parengti savos iniciatyvos pranešimą. Taigi buvo sutarta prašyti Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto parengti nuomonę šiam nuo savos iniciatyvos pranešimui ir taip pat surenkti bendrus klausimus kartu su ekonominių ir socialinių reikalų komitetu dėl keliaivių teisių. Tai bus rengiama vėliau remiantis pranešėjo parengtų pranešimų. Toliau komisijos darbinis dokumentas dėl pažangos ataskaitos e, siekiant įvertinti priemonės, kuriant bendrijos laivų stebėsenos sistemą, buvo nuspręsta nerenkti nuomonių šią temą, toliau komunikatas komisijos komunikatas rengiant bendrą aviacijos erdvę su Moldovos Respublika. Buvo nuspręsta skirti pranešėją ir vėl remiantis rotacijos procedūra susijusia su oro susitarimais pranešėjas bus skiriamas iš ECR frakcijos. Toliau 11 komisijos komunikatas dėl ES kosmoso strategijos rengimo bus e, skiriamas pranešėjas, kuris renks nuomonę. E, taip pat kiekvienas komitetas galės parengti savo, savos iniciatyvos nuomonę ir iki rytojus 25 dienos komitetai galės nuspręsti, ar jie renks tokias savos iniciatyvos nuomonės ir jeigu taip, tuomet bus parengta komiteto nuomonė, o jeigu ne, tuomet mes negalime renkti nuomonės dėl to, e, ko nebuvo. Toliau bendros rinkos aktas siekiant e, padidinti augimą. E, koordinatorių rekomendacija nesimti veiksmų šioje srityje. Tas pats yra susiję ir su e, komisijos darbinių dokumentų dėl tarptautinių finansų. Toliau komunikatas dėl ES valstybės paramos. Aš jau kalbėjau apie tai anksčiau mes nusprendėme renkti nuomonę šią temą ir nusprendėme vėliau, jog nuomonės renkti nereikia, taigi šie du, e, šios dvi temos atkrenta. Pranešimai nebus rengiami. Taip pat iš peticijų komiteto gavau peticiją, kuri yra susijusi su oro kondicionavimu, kuomet transporto priemonės stovi. Ir peticiją parengė darbuotojai tame sektoriuje, kurie teigia, jog oro kondicionavimas turėtų būti privalomas net ir tuomet, kai vilkikas stovi arba yra išjungtas jo variklis. Koordinatorių sprendimas arba rekomendacija e, buvo tokia, aš turėčiau išsiųsti laišką peticijų komitetui, atkreipimas dėmesį į tą faktą, kad oro kondicionavimas funkcionuoja vilkiukė, kuris netgi stovi ir tai yra įprastinė įranga. Taip pat buvo nuspręsta spręsti šį klausimą, parengiant žodinį pakeitimą pono Koko pranešimui dėl e, kelių saugos. Toliau komitologijos procedūra buvo pareikšti prieštaravimai dėl reglamentavimo procedūros ir pilotų licencijų. Ponas Alkadrau yra nuolatinis pranešėjas, e, tačiau tik Liepos mėnesį e, bus suteikta teisė parlamentui renkti šį pranešimą. Taigi mes turime tris mėnesius iki formalios perdavimo procedūros pabaigos, taigi koordinatoriai sutarė paprašyti daugiau informacijos iš komisijos ir dar kartą aptarti šį klausimą vėliau, kuomet mes gausime tą komunikatą iš komisijos. Toliau kiti klausimai. E, užbaigtų ir vykdomų projektų apžvalga. Sekretariatas paprašė daugiau paaiškinimų apie šios vykdomus projektus susijusius su transporto ateitimi Europoje. Mums reikia sužinoti, kokia dabar yra praktika išnaudotojų ir pramonės e, susijusi su elektromobiliais. Taigi mes paprašysime daugiau informacijos apie tokius pasiūlymus ir koordinatoriai nusprendė renkti tokius pranešimus ir politinės frakcijos kviečiamos teikti 2011 e, metų biudžetui pasiūlymus ir koordinatoriai galės priimti sprendimą kito posėdžio metu, birželio 20 dieną. Šiuo klausimu. Politinės frakcijos gali teikti pasiūlymų sekretoriatui iki 2011 m. birželio 6 dienos. Taigi, beveik jau baigiu. Toliau komisija išreiškė susirūpinimą dėl pirmininko laiško dėl TMS sistemos ir komisija e, pateiks pranešimą kitame transporto komiteto posėdėje šią temą. Toliau klausiminas dėl lyčių lygybės. Koordinatoriai gavo klausimyną dėl lyčių lygybės. Jį pateikė moterų komitetas. Jis yra susirūpinęs dėl lyčių lygybės parlamente, ypač kalbant apie komitetų darbą. Remiantis šiuo klausimynu, moterų komitetas atsiemė savo nulatinį pranešimą šią temą. Pone Tika, mūsų vicepirmininkė, yra atsakinga už lyčių lygybės klausimus ir ji parengė projektą, kuriuo atsako į šios klausimus kuris pateiktas sekretoriatui ir kviečiame teikti bet kokias pastabas, pakeitimus iki birželio pirmosios. dalyvavimas komiteto delegacijų vizituose, viršijant mūsų metinės kvotas, koordinatoriai nusprendė prašyti dalyvauti komiteto pirmininkus ne pagal kvotų, ne kvot, remiantis ne kvotomis. Ir toksai sprendimas bus priimtas valdyboje. Toliau, kalbant apie 2012 metų biudžetą, buvo nuspręsta po ilgų diskusijų aptariant bandomuosius projektus susijusius su parengiamaisiais veiksmais, e, nuspręsta, jog remiantis pranešėjo pono Liberatskio pasiūlymų ir taip pat ir šešėlinio pranešėjo pasiūlymų bus remiamasi trimis pasiūlymais. E, bus vizitai dėl Europos e, tausių maršrutų ir taip pat e, vyks e, pranešimai kitomis temomis. Ponas Kramer. Čia dėl kitų pranešimų ir įsigynė nedidelė klaida. Čia stoa e, klausimą nagrinėjant 2010 metais mes prašėme atlikti tyrimą. Ir ten buvo kalbama apie pažangesnį transportą Europos ateičiai, gale turėtų būti ne, kalbama ne apie elektromobilius, bet apie elektroninį mobilumą. Tai būtent ne tik automobiliai čia apimami. Prašau pataisyti. Yeah. Anybody, any Dar kas nors norėtų ką nors pasakyti apie koordinatorių posėdį ir apie tai, kaip skirstami yra pranešimai, ar visiems viskas yra priimtina, visi pritarėte, puiku. Tuomet galime tęsti darbą ir perėti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra prie balsavimo. Taigi, pirmiausia, paprašyčiau patikrinti, ar visi turite balsavimo korteles. Pirmiausia, patikrinsime, ar viskas veikia teisingai. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote, visi balsavote, balsavimas baigtas. Are we going, Mr. Castanets? Anybody cheating? Taip, patikrinsime, ar kas nors sukčiavo. Ne, panašu, kad visi elgitės teisingai. Puiku. Taigi, pirmiausia, balsuosime dėl rekomendacijos projekto antrajam svarstymui dėl tarybos pozicijos dėl tarpvalstybinio teisės aktų kelių eismo saugumo srityje taikymo. Tai yra ponios Ajala Sender pranešimas. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 29 pakeitimas, atkrenta, kaip ir 46 pakeitimas, taigi balsuojame dėl 47 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 48, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 13 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 14 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 50 ir 51 pakeitimai, jie yra identiški. Pateikė ponas Vandalin ir ponas Bach, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 49 dabar ar ne? Taip, pono Rykė pranešimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 15 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penkiasdešimt antrasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis pakeitimas pranešėjos, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penkiasdešimt penktasis pakeitimas. 17 buvo patvirtintas, tai reiškia, kad dabar balsuosime tik tai dėl žodžių at least ir and of the possibilities of attaining legal apsistis, kad už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 53. kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 56. pakeitimas. Taip, 56, kadangi 17 buvo patvirtintas, 56 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 57 pakeitimas, pateiktas žodinis pakeitimas, jį pateikė ponė Savisar ir ponas Bach. Jie siūlo pakeisti direktyvą 95 žodžiais e, tarybos pagrindų sprendimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 58 ponios Lichtenberger pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 59 atkrenta. 19 pranešėjos pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 62 pakeitimas, pono Danielis, tik dėl žodžių and directive 95. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 63 pakeitimas. Jam pateiktas žodinis pakeitimas, pateikė ponės Avisar ir ponas Bach, niekas tam neprieštarauja, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 64. 60 atkrenta, 61 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, priimta. 64 e, Danelio pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 65 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 atkrenta, 21 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimt trečias, dvidešimt ketvirtas pakeitimai kartu, gal balsuojama. Čia yra žodiniai pakeitimai, e, jie pateikti jums e, balsavimo sąrašuose, niekas neprieštarauja. Taigi, kas už, kas prieš, Susilaikė priimta. Dabar einame prie 25 pakeitimo. Čia pranešėjo pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 69 kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 26 pakeitimas, čia yra uh, pranešėjo žodinis pakeitimas, jeigu niekas neprieštarauja, kas už, su žodiniu pakeitimu, kas prieš, kas prieš priimta. Dabar periname prie priedų 70-71 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 72 pakeitimas atkrenta, taigi dabar 28 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 73 atkrenta. Toliau konstatuojamoji dalis 31 ponio Balčyčio, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrinsime balsavimo rezultatus dėl 31 pakeitimo. Prašau balsuoti. E Turime per daug EPP frakcijos narių. Vienu balsu per daug. A, ponė Groš, visi balsavote? Taip, įdėkite e, kortelę vėl į aparatą, nes matė, Matėjau atsijėmė savo balsą. Balsavimas baigtas. Gerai, balsuojame dar kartą. Iš naujo. 31 pakeitimas. Galime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Well, 22, 22 balsai už, 19 prieš. Patvirtinta. 32 pono reikė pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Siūlau patikrinti balsavimo rezultatus dėl 32 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 16 už 25 prieš atmesta. Pirmasis pranešėjas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 33 pakeitimas. Aldė frakcija paprašė balsuoti dėl atskirų jo dalių. Iki žodžių Serious Traffic Accidents. Taigi pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 34 pakeitimas atkrinta, toliau 35, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Kiek dar liko mums, dieve, dieve. Gerai, šeštasis, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 38 pakeitimas, tik, tik balsuomi dėl jo pirmosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 36, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrinsime balsavimo rezultatus dėl 36 pakeitimo, kurį pateikė ponas Rikė. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 balsavo už, 13 prieš, vienas susilaikė. Patvirtinta. Toliau, 37 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. Septintasis pakeitimas pranešėjus. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 41. Kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 42. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 43 pakeitimas, kuriam pateiktas yra žodinis pakeitimas, jis yra išdėstytas yra jūsų balsavimo sąraše, kas nors jiems prieštarauja, ne. To, taigi 43 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Dešimtasis pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento. Balsuojame. Ar visi balsavote? Vėlgi turime vienu EPP balsu per daug. Tiesiog vieną atsiimkite ir tiek. Ne, jūs, da, jūs dabar atsiėmėte tu, du balsus. Išmėtė dvi kortelės. Gerai, dabar viskas gerai. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 38 balsavo už, vienas prieš, dviem susilaikius. Sveikiname ponę Ajala Sender. keičiasi prezidiumo nariai. Dabar balsuosime dėl mano parinkto pranešimo dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų. Penkioliktasis pakeitimas, kurį pateikė ponas Balčytis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Septynioliktas atsiprašau pakeitimas. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Devintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis, tryliktasis, keturioliktasis, balsuosim dėl jų kartu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Galutinis balsavimas pirmiausia dėl pasiūlymo su patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 42 nariai balsavo už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Dar nebaigėme, dar liko teisė, kurios rezoliucija. Kas balsuojame? Oh, voted, voted. Balsavimas baigtas. 41 komiteto narys balsavo už ir vėlgi niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Taigi rezoliucijos projektas yra patvirtintas. Na, suprantu, kad dabar jūs leisite man šio dokumento pagrindu dėrėti su taryba ir su komisija. Ne, ponia Foster tam prieštarauja. Gerai. Dėkoju. Gal ponas Degrandės e, man atleis, nes aš norėčiau pirmiausia šiek tiek atsigerti vandens, o po to perėsime prie jūsų pakeitimo jums leidus. Taigi pranešimas dėl aviacijos saugumo ir ypatingo dėmesio kūno skaitytuvams. Šį pranešimą parengė ponas Degrandės Paskal. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 29 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kuriuo siūloma įtraukti žodžius including solid material, taigi jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 30 pakeitimas pateikė panas Vandalin, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 32 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Taigi, man atrodo, kad niekas neprieštarauja šiam žodiniu pakeitimu. Gerai, jeigu, nori, jeigu ne, nieko nepasako, tai reiškia, kad patvirtinat. Kas prieš, kas susilaikė, Patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Siūlau patikrinti balsavimo rezultatus dėl 33 pakeitimo, kurį pateikė ponia Lichtenberg. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 21 prieš ir 1 susilaikėm. Atmestas. 34. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. 35 pakeitimas. Kas uh, už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 36 pakeitimas ponios Lichtenberg. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 39 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau. 40 ponios Vils, kas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 42 pakeitimas buvo atsiimtas. Periname prie skaitytuvų skyriaus 60 pakeitimas. Ponios Lichtenberg pakeitimas. A, 60, 44, 44, 47, 87, 140, 159, 162, 5, 7, 27 lybi komiteto. Visi šie pakeitimai, kas už, kas prieš kas susilaikė. Siūlau patikrinti balsavimo rezultatus dėl visų šių pakeitimų. Taigi, balsuojame dėl visų minėtų pakeitimų kartu. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 14 balsavo už, 26 prieš, šis, šie pakeitimai atmesti. Toliau pereiname prie kompromisinių pakeitimų. Kompromisinis pakeitimas. A, kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. A, kompromisas yra patvirtintas. Tai reiškia, kad 45, 43, 40. Ketvirtasis, 46, 47, 48 atkrenta, dabar B kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 50-asis toliau pakeitimas, ponios Lichtenberger, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Manau, kad reikia pasitikrinti balsavimo rezultatus. Man atrodo, kad patvirtintas, bet panašu, kad rankos jūsų pavargo ir nebekelėte jų gražiai ir aukštai. Taigi balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? 50 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 24 už, 18 prieš patvirtinta. 51 pakeitimas, nuo 51 iki 56 pakeitimai atkrenta, toliau 57 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Na gal reikėtų ir pasitikrinti dėl 62 pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už 18 prieš šis pakeitimas patvirtintas. 63 pakeitimas atkrenta dėl to, kad buvo patvirtintas 65 pakeitimas, toliau 64 pakeitimas. Turime balsuoti dėl antrosios jo dalies, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau kitas skyrius būtinybė ir proporcionalumas, kas už 66, kas prieš, kas susilaikė atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. C kompromisas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26 už 16 prieš C kompromisas yra patvirtintas. Tai reiškia, kad 67 ir 68 atkrinta, 69 taip pat atkrinta. Septyniasdešimt penktasis pakeitimas. Septyniasdešimt penktasis pakeitimas. Paskutinis jo sakinys. Takes the view. Taigi balsuome dėl to sakinio, kas už, kas prieš kas susilaikė, atmesta. Visi kiti pakeitimai toliau atkrenta. 73 pakeitimas, vėlgi jo paskutinis sakinys, ten kur parašyta points out, kas už šį sakinį, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Taigi toliau periname prie 76 pakeitimo. Ponios Lichtenberger, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 80 kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Reikėtų pasitikrinti. 80 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 25 už, 16 prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtintas šis pakeitimas. 78 pakeitimas, kas už, ponios Tikau pakeitimas, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Norite, kad pasitikrintume? Gerai. 79 pakeitimas, jį pateikė ponia Jensen. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Dvidešimt keturi už, septyniolika prieš. Kaip ir sakiau, patvirtintas šis pakeitimas. Aštuoniasdešimt antrasis pakeitimas, ponios Wills, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 81 buvo atsiimtas, 83 pakeitimas atkrenta, 85. A, atsiprašau, 83 pakeitimas ponios Ajalas Sendrikas už, kas prieš, kas susilaikė. Tie, kam neberūpi, gerai Tikriname balsavimo rezultatus dėl 83-ojo, dėl panios Ajalai Sender. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 už 13 prieš. Patvirtintas. 85 pakeitimas. Kas prieš? O, patvirtintas. 86 pakeitimas. Kas už? Kas pri, prieš? Kas susilaikė? Atmestas. 88 pakeitimas ponios Foster, kas už, kas prieš, kas įsilaikė, patvirtinta. 89 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 89 pakeitimo. Balsuojame. Šį pakeitimą pateikė ponas Marinesku. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26 už, 15 prieš, vienam susilaikius. Šis pakeitimas yra patvirtintas. D kompromisas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis iki žodžių teisės ir orumas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kuri prasideda žodžiu, žodžiu stresses, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau, 91 nu, 91, 96, 92, 90 pakeitimas atkrenta, dabar 94, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. 94 ponios Foster pakeitimas, kas u, balsuojame. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 29 už, 12 prieš, patvirtintas. E kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad e, atkrenta 18, 19 ir 21 paragrafai. 106 pakeitimas, dėl kurio turime dabar balsuoti, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 109 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. 112 ponios koza. Pir, iš dviejų dalių. Pirmoji dalis iki žodžio insulinas. Antroji dalis buvo atsimta. Taigi balsuojame dabar dėl pirmosios dalies, kur kalbame apie insuliną. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. Šimtas tryliktas pakeitimas, ponios Foster, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau J kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 115, 114 ir visi kiti toliau esantis pakeitimai iki F kompromiso atkrenta. Taigi F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. A, man labai patinka, kai taip balsuojate. Puiku, beveik Beveik ir baigėme. 139 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. 141 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 144 pakeitimas, kuriuo siūloma yra įtraukti e, tekstą po trečio paragrafo, kas už, Gerai, iš naujo pradedame. Socialistai, padirbėkite, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. 144 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 13 už 24 prieš 4 susilaikė atmestas šis pakeitimas. Duomenų apsauga toliau. G kompromisas. 27 paragrafas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau periname prie 150 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau H kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 156 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau K kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. O dabar periname prie 168 pakeitimo, kurį po, pateikė ponas Leichtfried, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Skyšių, rozolių ir gėlių gabenimo draudimas, L kompromisas, labai smagi dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar periname prie 173. Pakeitimais atkrenta 174. Kas už? Šimtas septyniasdešimt ketvirtasis mano sąraše yra nurodytas kaip pakeitimas, dėl kurio reikia balsuoti. Taigi, šimt, kas prieš šimtas septyniasdešimt ketvirtąjį, kas susilaikė, atmestas. 175 pakeitimas ponios Maisner, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta 176 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 177 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 178 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 180 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 179. Kas už, kas prieš, kas įsilaikė. Pasitikrinkime. 179 pakeitimas, kurį pateikė ponas Vandalin. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už, 18 prieš. Patvirtinta. 181 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė patvirtinta. 182 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 184 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 183. Turime balsuoti dėl jo paskutinio sakinio. Kas už šį sakinį? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. 185 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 187 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 187 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 188 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Tarptautiniai santykiai. Šim, tas 89 atsiimtas, 190 atkrenta. Gerai, taigi periname prie uh, saugumo skenerių. Pirmasis pakeitimas, ponios Vils, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ant, trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie 14 pakeitimo, pateikė panė Vils, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 14 pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 20 balsavo už, 21 prieš, 1 susilaikė, šis pakeitimas atkrenta, at, atmestas. 15, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime dar kartą, 15 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už, 18 prieš. Patvirtinta. 16 pakeitimas ponios Vilskas už. Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 18 pakeitimas ponios Lichtenbergas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Kurį praleidau? 17. Atsiprašau. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 18. Dėl 18 balsavome, toliau 19. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis atkrinta, dvidešimt pirmasis pakeitimas, ponios Laikt Frit ir kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. 22 pakeitimas, kurį pateikė ponia Lichtenberger. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 22 prieš atmestas. 23 toliau. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 24 ponios Cikau pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 24 pakeitimas, kurį patikė panė Tikau. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už, 17 prieš. Šis pakeitimas patvirtintas. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Toliau periname prie komitetų nuomonių. Penktasis paragrafas kadangi dėl to, kad buvo patvirtinti kompromisai dėl aplinkosaugos, visi kiti atkrito, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau, septintasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Devintasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas atmestas. Dešimtasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Vienuoliktas, dvyliktas, tryliktas, keturioliktas ir visi kiti paragrafai iki dvidešimt pirmojo paragrafo atkrenta, taigi balsuom dėl 21 dabar, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime, 21 paragrafas balsuojame. Ar visi balsavote? Visi spėjote? Gerai, balsavimas baigtas. 20 už, 22 prieš. Atmestas. Piliečių teisų komiteto pakeitimai pirmasis paragrafas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, tačiau siūlau patikrinti balsavimo rezultatus dėl ketvirtojo paragrafo. Galime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 22 prieš atmestas, kaip ir sakiau. Šeštasis paragrafas, šeštasis paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau pereiname prie devintojo paragrafo. Kadangi septintas ir aštuntasis pakeitimai, paragrafai atkrinta dėl to, kad buvo patvirtinti kompromisiniai pakeitimai, kas už, prieš, laikė patvirtinta. Dvyliktas paragrafas toliau, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 12 paragrafo. Balsuojame, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 25 už 17 prieš patvirtintas. 23 paragrafas toliau. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 24 paragrafas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl visų dokumento, kad balsuojame. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 37 balsavo už, 2 balsavo prieš ir 3 susilaikė. Šis dokumentas patvirtintas ir sveikiname mūsų pranešėją pono Degrandės Paskualį. Next is when we change shift up the... Dabar vėl prezidime pasikeis pamaina. Mes turime nuomonės projektą. Dėl būtent triračio ir keturračio transporto priemonių priežiūros. Pranešėjas yra ponas Zylė. Pradėsime nuo ketvirto pakeitimo, kuris pateikė pranešėjas, kuris už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 34 atsiimti. 5 pakeitimas. 6, 9, 15. Dėl visų jų balsuosime. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 35 pakeitimas. Tikau pakeitė. E, pateikė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 26, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar prie 14 pereinam pakeitimą. Tai ponia Jalas Sanders pateikė. E, antroji dalis 37. Kas už, kas prieš, priimta. E, dabar tiksliau 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 19, 20, 21 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 7, 8, 10, 11, 12, 16 pakeitimai. 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26. Dėl visų kartų balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Keturiasdešimtas, keturiasdešimt pirmas pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Trisdešimtas pakeitimas. Konstatuojama dalis 9a. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. Trisdešimt pirmas pakeitimas. Atmetamas. E, taigi, iš esmės, jisai atkristų, jeigu būtų priimtas 30 pakeitimas, tačiau jis nebuvo priimtas. Taigi, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Dabar 31. E, antras atkenta, nes mes 30 priėmėme, čia paaiškinimas. Kas už, kas prieš, sulaikė, priimta. Dabar B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Galtinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 39 už, niekas neprieštarauja, 2 susilaikė. Priimtas pranešimas. Sveikinam pana Žylę. Taigi. Dabar perėsime prie mūsų mm, sudėtingo ir sunkaus darbo, e, kaip jau sakėme. E, jau puikiai padirbėjome ir 15 val. susirinksime, aptarsime ponios Serakianį pranešimą.